Laurencio Rebega nuo kovo antros dienos paliko ENL frakciją, dabar jisai yra priklauso neprisijungusiems. Miranda išėjo iš GUNGL e nuo kovo antros dienos ir prisijungė prie žaliųjų.